Where is the first? Oh, ah, here. Okay. Otvieram posėdį. Pradedu sesijos posėdį. Pirmiausiai skirta balandžio 7 dienos posėdžiai. Prašom užimti vietas, prašom susėsti. Ką tik pradėjome posėdį prieš keletą sekundžių. Taigi, pirmiausiai norėčiau jūsų paprašyti įvertinti 7 balandžio protokolą. Ar norėtumėt ką nors pakomentuoti? Ne, tada protokolas patvirtinamas. Toliau rašytinė deklaracija 71 9 Elizabeth Flynn, Mikael Telef Palusa, Jaraka, Lėdinda Geringa. Surinko daugiau negu pusės narių balsus, parašus. Ir dabar e, bus išsiųsta adresatams ir paskelbta tarp priimtų dokumentų. pasirašysių vardai bus įtraukti šio posėdžio protokolą. Pone Lin, galbūt norėtumėt pasisakyti? Dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems už tai, kad pasirašėte 71 rašytinę deklaraciją dėl krūties vėžio. Kaip žinote, tai yra pagrindinė mirčių priežastis ES moterų priežastis tarp 35